liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur. Gerbiami kolegos, dabar pradėsime balsuoti. Kviečiu visus užimti savo vietas. Numatytas vienas balsavimas. Sprendimas dėl tarp institucinių dėrybų dėl vaisių ir daržovių bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos pradėjimo ir įgaliojimo. Ir pradėsime e, dėl, e, balsuosime blokų dėl komiteto pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Galbūt patikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedame elektroniniu būdu. Matau, kad dar keletas kolegų skuba į salę. Panašu, kad visi jau balsavo, balsavimas baigtas. Priimtas šis pakeitimas. Dabar 16. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų priimta? 26. Kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 27. Kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 30. Kas už, kas prieš. Panašu, kad buvo pritarta šiam pakeitimui, tačiau patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta šis pakeitimas. Dabar 23. Kas už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusių jų priimta? 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 42. pakeitimas. Kas už? Matau, kad prašote patikslinti dėl 37 pakeitimo pradedame balsuoti elektroniškai. Balsavimas pradėtas. Tikiuosi, jau visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 43 ar 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar 43 kas už, prieš, kas susilaiko priimta. 46 už, prieš, susilaikė priimta. 49. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Tikiuosi visi balsavote, nes balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. buvo paprašyta patikrinti elektroninio balsavimo būdu. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 50. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Tikiuosi visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 atkrenta. Dabar 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65. D. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 66. Kas už, Dėl 28-ojo buvo paprašyta balsuoti elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui, tad 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko. 52 ir 53 pakeitimai yra identiški, kas balsuojate už, kas prieš kas susilaikote, atmesta. 29 pakeitimas. Balsuosime dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta Patikrinkime elektroniškai, nors atrodo, kad pritarta. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu. Tikiuosi, kad visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45. pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 56 atkrenta, 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 58 atkrenta, ketvirtasis kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 59 atkrenta, tad 60 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktasis pakeitimas. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 57. Dabar 57 pakeitimas, bals, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 63 atkrenta. Dabar balsuosime dėl viso pakeisto pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Tikiuosi, kad visi spėjote pabalsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pasiūlymui. Mėly kolegos, dabar padarysime pertrauką iki 19 val. nes tada atvyks komisijos atstovas. So. You go? Yeah.